dokumentai. Darbo atvargė. Pirmininkų suigoje pagal 149 darbo tvarkos taisyklių punktą. Darbo atvarkė yra parengta ir išdalinta visiems. Ar kas nors norėtų kalbėti apie dėl darbo tvarkos? rule thirty two mr president composition of political groups trisdešimt antrasis punktas dėl politinių frakcijų iniciatyvos. Aš praėjusį posėdį klausiau, ar e, Atkinson neturėtų būti išbrauktas iš FDT frakcijos, kadangi jisai Junktinėje karalystėje buvo išmestas iš, šitos, iš jo partijos. Praėjusią kartą man buvo atsakyta, kad Atkinson narystė buvo sustabdyta, tačiau nėra jokių sustabdymo procedūrų. Arba deputatas yra politinės frakcijos narys, ar jisai nėra narys, kadangi šitas e, kolega Jungtinėje karalystėje yra, e, yra kaltinamas piknaudžiavimu paradoksalu, kad jisai ir toliau išlieka parlamento narys. Tai yra nesuderinama su parlamento sta, parlamentaro statusu. Ačiū, kolega Kobet. Iki šiol neradau jokių darbo tvarkos taisyklių punktų, kad būtų galima ką nors numatyti dėl. Um. Dėl dviveidiškumo, dėl apsimetinėjimo. Iki šiol aš negavau ir jokios informacijos ar prašymų iš frakcijos. Negavau prašymo, kad kolega būtų išbrauktas iš frakcijos narių sąrašo ar kad jo narystė frakcijoje būtų kaip nors stabdoma. Egnių, jūs taip pat prašote žodžių. Yes, uh, chairman, I would like to comment. Aš norėčiau pakomentuoti. Pone Atkinson, ji užprotestavo jos e, išbraukimą iš partijos ir tol, kol šitas e, procesas vyks Junktinėje karalystėje, ji turi teisę likti frakcijos nare. Okay, das, vielen Dank, Herr Enju, das nehmen wir so zur Kenntnis. Mes perduosime kolegai Kobet šitą informaciją. Ar dėl šios dienos darbo atvarkės yra kokiu nors pakeitimų siūlymų? Žaliųjų frakcija antradieniui prašo komisijos paaiškinimo dėl ES piliečių šnipinėjimo ir Vokietijos ir e, Junktinių Amerikos valstijų tarnybų ir taip pat dėl to, kad atsiai tokią veiklą vykdė ir e, Vokietijos e, žvalgybos tarnybos. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad prašymas dėl išmaniųjų sienų valdymo yra perkeltas į gegužės mėnesio plenarinę sesiją. Pone Harms. Herr Präsident, meine Damen und Herren, auf dem. Pone pirmininkė, ponios ir ponios Angela Merkel, turint galvoje šį skandalą, sakė, kad šnipinėti draugus, bičiulius yra apskritai netoleruotinas dalykas. Mes jau savaitės e, ištisas diskutuojame apie kaip tik tai. Tai yra, kad kad Vokietijos žvalgybos tarnyba šnipinėjo e, NSA užsakymų ir panašu, kad ir kitos žvalgybos tarnybos e, panašios Europos e, Sąjungoje veikiančios tapo Amerikos institucijų instrumentu ir priemonė. Taigi dėl tų vadinamųjų selektorių tikrai kyla klausimas, kiek neteisėtos tokios veiklos buvo vykdoma, kiek tokių um, tokio šnipinėjimo atvejų buvo, prieš kokius, kuriuos piliečius ES, taip pat politikus e, buvo renkama informacija apie kokius iš jų. Taigi negalime į tai žiūrėti, nie, lyg niekur nieko, nieko nedarydami. Mes turime šias aferas išsiaiškinti ir Europos parlamentas nuo pat pradžių jau stebėjo detaliai šį procesą, taigi norime dėl šios priežasties įtraukti tokį, tokį klausimą į darbo atvarkę. Ačiū. Pone Ernst nori, pas, nori palaikyti šį prašymą. Prašom. Paremčiau tokį prašymą, kadangi turint galvoje tai, jog NSA prašymų nacionalinė žvalgybos tarnyba tikslingai tiesiog e, žvalgė duomenis, e, ieškojo informacijos, rinko informaciją apie mūsų pramonės įmonės, informacija buvo renkama apie politikus, apie mūsų piliečius, būtent NSA užsakymu. Ir taip tikriausiai vyko netgi keletą dešimtmečių. Be, be jokios abejonės buvo pažeista ES teisė, mums svarbus principai pamatiniai paminti, taigi manome, kad tiesiog neišvengiama būtinybė yra kalbėti šią temą. Manau, kad ES piliečiams tai tikrai rūpi. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš tokį prašymą? Ne. Tuomet balsuosime dėl ponios Harms siūlymo. Kelkite rankas į viršų, kas esate už, kas prieš, kas susilaikote. Man atrodo, reikės pasitikrinti, ponios ir ponai. Abstimmung ist eröffnet. Balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavo? Frage nochmal. Dar kartą paklausiu, ar visi kolegos balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Už 187 prieš 127 pasiūlymas priimtas. Toliau. Dėl antradienio vieningų kairiųjų siūlymas dėl informatorių vaidmens, turint galvoje informaciją apie mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą. Ponas Bengazi norėtų paremti tokį siūlymą. Pone pirmininkė, Prancūzas žurnalistas Edward Perrin jau yra penktas žurnalistas, kuris Luksemburgė paduotas į teismą dėl Wikileaks, dėl su Wikileaks susijusio skandalo. Mes gerbėme be abejo nepriklausomumą teismingumo institucijų, tačiau reikia turėti omenyje ir tai, kad tame kaltinime yra e, remiamas informatoriaus vaidmeniu, kuris yra visiškai neapsaugotas kol kas. Taip yra pažeidžiama teisė būti informuotam, teisė žinoti. Norime išvengti to, kad piliečiai būtų teismą e, už panašius dalykus. Ponas Junkeris Luksemburgė leido tokius e, procesus ir štai dabar turime rezultatą. Manome, kad nekovodami su šio reiškiniu, su tokiais procesais mes tiesiog prarandame savo patikimumą kaip kovotojai už e, mokestinių oazių panaikinimą. Pone pirmininkė, tai reiškia, kad be šitų žmonių, kurie paskelbė kaip pavojus, nebūtumėm sulaukę pirmojo fiskalinio paketo, na ne tiek paketo, kiek pakeitimo. Nieko nebūtumėm sulaukę ir birželį nieko nebūtų įvykę. Tad labai svarbu tuos asmenys, kurie paskelbė apie pavojų, kad tie asmenys sulauktų apsaugos. Kai dėl antrojo fiskalinio paketo mes laukime birželį tam tikrų nuostatų, kur bus kalbama apie tų žmonių būtent apsaugą. Ir aš manau, kad visi kaltinimai, kurie buvo iškelti dabar, taps tiesiog niekiniai. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą, ne? Tuomet galime balsuoti. Kas pritarė pono Limazį pasiūlymui, prašome iškelti rankas. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Für, mit, für Dienstag liegen mir keine weiteren. Dėl antradienio daugiau siūlymų darbo tvarkiai nesulaukėme, tačiau dėl trečiadienio SRT frakcija siūlo vyriausiasios įgaliotinės pasisakymą, pareiškimą dėl situacijos Burundyje numatyti kaip pirmą darbo atvarkės punktą. Pone Kiengė pasisakys autorių vardu. Ačiū, pone pirmininkė. Savo frakcijos vardu norime paprašyti ponios vyriausiosios įgaliotinės, ponios Mogerinį, pareiškimo dėl situacijos Burundyje. Po to, kai ponas Borusisa, prezidentas, buvo išrinktas trečią kartą. Taikos procesas pakibo ant plauko, man atrodo, mums atrodo, kad taikos procesas, vis, procesas visame regione tiesiog atsidūrė pavojuje. Taigi šiuo klausimu norėtumėm padiskutuoti plačiau, kas nors norėtų pasisakyti už tokį pasiūlymą gal, ponė Lambert. Mes remiame šį prašymą, juolab, kad iš tikrųjų klausimas yra skubus. Kitaip tariant, jeigu reikėtų atidėti šį prašymą, tai tuomet atsitiktų taip, kad rinkimai būtų pernelyg arti. Todėl remiame šį prašymą. Ar kas nors pasisakys prieš pasiūlymą? Tuomet galime balsuoti dėl ponios Kienga pasiūlymo. Tie, kas už, kelkite rankas, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau dar trečiadienis EPP frakcija prašė numatyti diskusijai dėl Kenijoje nužudytų studentų kitą pavadinimą. Tai yra krikščionių persekiojimas visame pasaulyje, siejant tai su Kenijoje įvykdytų studentų nužudimu, už kurį atsakinga teroristinė grupuotė Al-Shabaab. Pone pirmininkė, tokį pavadinimą, kokį ir perskaitėte, būtent norime numatyti. Krikščionis kaip persekiojama grupė žmonių norime aiškiai vardyti. Kenijoje Tiesa, ne tik krikščion, į krikščionis buvo nusitaikyta, dėl smurto kenčia ir kiti, tačiau yra stabdomi, pavyzdžiui, autobusai, klausiama, kas, iš, kas čia išsėdinčių yra krikščionis ir iš karto e, juos šaudoma. Ir yra daugybė kitų pavyzdžių kai vykdomas smurtas prieš krikščionis. Mes, beje, ponė pirmininkė, ir prašėme, kad būtų kalbama ne apie situaciją Kenijoje konkrečiai, bet apie krikščionių persekiojimą visame pasaulyje. Kenija yra tiesiog pavyzdys, priminsiu skaičius, 300 milijonų krikščionių pasaulyje gyvena ir jaučia būtent 150 tūkstančių krikščionių kasmet žūsta Artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje 20 procentų sudarė krikščionys, dabar jau tik tai 4. Tai parodo, kokį spaudimą patiria visame pasaulyje krikščionys. Jie yra labiausiai persekiojama religinė grupė pasaulyje. Todėl norėtumėm, kad vyktų tokia diskusija ir būtų atsižvelgiama į rezoliucijos tekstą, kurį mes siūlome, nes kaip tik ten kalbama apie krikščionių persekiojimą visame pasaulyje. Ir nelabai suprasčiau tai, kad tekste kalbama apie būtent krikščionių persekiojimą pasaulyje, o pavadinime to neminėtume. Taigi manome, kad tai yra svarbi tema ir todėl siūlome atitinkamai keisti antraštę. Ir beje, ponė pirmininkė, kadangi mums tikrai labai svarbi ši tema ir jau nekartą mėginame padisku, siūlyti padiskutuoti išsamei šiais klausimais. Norime, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu. Ačiū, ponė Vėberė. Toliau tuomet paklausiu, kas norėtų pasisakyti už tokį pasiūlymą. Prašom. przewodniczący! wysoka izbo! zdecydowanie popieram ten wniosek powinniśmy mówić prawdę. ačiū pone pirmininke visiškai remiu šias mintis turėtumėm kalbėti tiesiai šviesiai krikščionys įvairiose pasaulio dalyse yra persekiojamos yra ir, ir kitų religinių grupių persekiojimų, tačiau tikrai nevykdykime patys savo savicenzūros, kalbėdami apie dalykus, kurie mums svarbus. Ponas Gerero norės pasisakyti prieš tokį pasiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiek tiek pamėginsiu atskirti klausimą dėl krikščionių persekiojimo nuo teroristinio išpolio Kenijoje. Tiesa tai, kad krikščionys daugelie pasaulio vietų, ypatingai artimuosiuose rytuose, tampa persekiojimo aukomis. Ir viena vertus. Prarandama, prarandame daugybę gyvybių ir kita vertus matyti, jog norima išstumti krikščionis iš kai kurių pasaulio regionų. Taigi tema reikėtų išsamei kalbėtis ir mūsų frakcija norėtų, siūlytų, kad toks klausimas kiek įmanoma greičiau atsidurtų mūsų darbo tvarkėje, tai yra ne šią savaitę, ne šioje plenarinėje sesijoje, bet kitoje, tai yra diskusija vyktų dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje. Tačiau, kalbant apie uh, pasikesinimą į studentus Kenijoje, apie šį išpolį reikia pasakyti, kad pirmininkų suėga nusprendė žodžio e, islamistinis ar musulmonų neminėti pavadinime. Mes nenorėjome, kad e, egzistuotų kokia nors aiškiai išrikšta religinė prieš priešą. Dėl šios priežastis atsisakėme e, tų žodžių. Tas pats pasakytina ir apie krikščionių įvardymą. Taigi to principo reikėtų laikytis ir čia. Ir iš ties to išpolio metu žuvo daugybė žmonių, kurie nėra krikščionys, nebuvo krikščionys. Taigi norėtume, kad artimiausių metų atsirastų darbo atvarkė diskusija dėl krikščionių persekiojimo, tačiau ne šiuo konkrečiu atveju. Kągi, išklausėme pono Weberio prašymą pasiūlymą ir taip pat pasisakymus už ir prieš. Panas Weberis prašė balsuoti vardiniu balsavimu. Taigi, pradėkime vardinį balsavimą. Balsavimas pradedamas. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Ar visi kolegos balsavote? Dar kartą paklausiu, ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Už Balsavo 172 nariai, prieš 134, 13 susilaikė. Priimta. Daugiau siūlymų keisti kaip nors darbo atvarkę šios savaitės neturiu. Taigi tvirtiname ją. Toliau mūsų darbo atvarkė tuomet pagalbos iš